Na kągi, perikime prie tarybos ir komisijos pareiškimo dėl vadovų tarybos išvados, dėl taikos proceso artimuosius rytuose. Na ir tarybos vardu suteiksiu žodį poniai Malstrom. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Konfliktas artimuosiuose rytuose mūsų Švedijos pirmininkaujančiai šaliai buvo problema jau mūsų pirmininkavimo pradžioje. Ir gana logiškai yra, kad dabar aš noriu Jums pasidalinti mūsų patirtimi ir pateikti šį pranešimą. Va, praeitą savaitę buvo daug diskutuojama taryboje, užsienio reikalų taryboje dėl artimųjų rytų ir buvo pateiktos išvados. 27 narės pasirašė šias išvadas ir mes džiaugiamės, kad jos tokios vieningos išvados rodo mūsų poziciją taikos proceso atžvilgiu. Taryba ir pirmininkantis šalis nori siūsti aišku signalą iš ES pusės ir paskatinti dėrybų pradžią tarp abiejų konfliktuojančių pusių. Mes norime, kad šiuose diskusijose būtų pasiektas progresas, todėl džiaugiamės taip pat ir, kad Junktinės Amerikos valstijos pradėjo veiksmus šioje srityje ir reikalaujame pradėti vis, visais klausimais dėrybas dėl Jeruzalės, dėl pabėgėlių ir kitų. ES jau seniai turi nusistačiusi savo poziciją, kuri sutinka su, kuri dera su tarptautinė ir e, teisė, ir žmogaus teisėmis, ir Europos sąjungos pozicija yra dviejų valstybių sprendimas, apsiribojant 67 metų sienomis. Ir Jeruzalė čia yra esminis klausimas. Jeruzalės statusas turėtų būti toks, kad ji būtų sostinė dviems valstybėms. To reikia pasiekti dėrybose tarp Izraelio ir Palestinos. Uh, Diskusijos lygi šiol buvo labai glaudžiai susijusios su statybomis ir su kolonizacija atitinkamosi srityse. Ir dabar Izraelio vyriausybė įsipareigojo sustabdyti naujas statybas ir persikėlimus. Uh, Todėl tai būtų buvęs geras pagrindas pradėti diskusijoms. Tačiau atrodo, kad Izraelio vyriausybė dabar vėl ėmėsi kitokių veiksmų, kadangi statybos iš pradžių buvo sustabdytos, o dabar jau vėl prieš porą savaičių buvo priimtas sprendimas dėl plataus masto tokių statybų finansavimo. Mano kolegė Gunila Karas lankėsi vystimos reikalų komitete parlamente rugsėjį ir žadėjo, kad ES ir toliau rems, situa, rems e, palestiniečius rytų Jeruzalėje, taip pat stengsis, kad e, gazos gyventojai nebūtų atkirsti nuo pasaulio. Mes to siekiame ir manau, kad neblogai padirbėjome. Mes pasiekėme ne, nemažai, kad gazos uždarumos, uždaras jo statusas būtų pakeistas, nes tai yra visiškai nepriimtina. Mes manome, kad gazos ruožas turi būti atidarytas humanitariniai pagalbai, taip pat ir asmenys turi galėti laisvai judėti ten. Junktinių tautų saugumo tarybos 1860 rezoliucija turi būti įgyvendinta, taip pat turi būti gerbiamos žmogaus teisės. Taip pat reikia ir paleisti tuos Izraelio kareivius, kurie yra laikomi nelaisviai. Egiptas ir Arabijų, Arabų lyga ir toliau stengiasi tarpininkauti šiame procese ir nori siekia išvengti, kad nuolatos, kad būtų, kad būtų išlaikytas toks susiskaldimas, kad jis taptų ilgalaikis. Mes tikimės, kad ir rinkimai, kurie vyks, uh, tame regione bus laisvi. Tik tai jeigu patys palestiniečiai bus vieningi, galima bus pasiekti rezultato. Izraeliečiai atrodo daro spaudimą palestiniečių kilmės gyventojams Jeruzalėje ir tai taip pat yra nepatenkinama padėtis. Ir uh, tarybos išvadose yra labai aiškiai pasakyta, kokia yra ES nuomonė šio klausimu. Mes manome, kad sprendimų reikia ieškoti ir derantis Izraeliui su Sirija, taip pat ir su Libija, nes tai yra pagrindinės sąlygos ateities ilgalaikiai taikai. Šio, abi minėtos šalis buvo pasiruošę tęsti taikos dėrybas, taigi tai būtų labai svarbu. Ačiū, ponė ministrė. Dabar komisijos vardu pasisakys ponė Ashton. Ačiū, pirmininkė. Kaip jau buvo sakyta, taryba patvirtino labai svarbes išvadas praėjusią savaitę ir tai yra pagrindinė pozicija įvairiais svarbiais klausimais labai aiški pozicija, ryštinga pozicija. Aš detaliai dabar neanalizuosiu tų išvadų, nekartosiu to, kas buvo pasakyta. Pasakysiu tik štai, ką mes dar kartą patvirtinam savo principus ir tikimės, kad tai padės atstatyti palestiniečių pasitikėjimą bei atstatyti jų norą vėl pradėti procesą, taikos procesą. Be abejo, šios išvados taip pat bus naudingos ir man ir padės man aiškiai dirbti per ateinančius kelias mėnesius. Šiandien pakvietėt mane čia, kad pakalbėtumėm apie padėtį Rytų Jeruzalėje, taip pat apie politinę padėtį. Aišku, tai kelia daug nuogastavimų. Rytų Jeruzalė yra okupuota teritorija kaip ir vakarų krantas. ES tikrai pasisako prieš palestiniečių namų griovimą, jų šeimų iškraustimą, gyven, Izraelio, e, izraeliečių gyvenviečių statymą ir sienos pastatymą. Mes tikimės, kad diplomatiniais kanalais ir savo pareiškimais galėsime sustabdyti tokią padėtį. Taip pat bandome teikti ir praktinę padėtį, bandome remti Palestinos gyventojus rytų Jeruzalėje. Pavyzdžiui, Palestiniečių vaikams mieste reikia 12 tūkstančių klasių, kad jie galėtų mokytis, tad mes padedame vėl atkurti švietimą. Taip pat reikia pagalbos ir ligoninėms, kad jos galėtų veikti rytų Jeruzalėje. Taip pat daug dirbame su jaunais palestinos žmonėmis, kurie patiria didžiulį nedarbą ir psichologinės problemas. Šiandien rytų Jeruzalėje vykdome veiklą, kuri yra verta 4,6 milijonų eurų. Toliau dėl padėties gazoje. Mes nuolat prašome, kad būtų galima teikti pagalbą, padėti žmonėms. Mes tikrai labai pergyvenam ir nuogastavome dėl kasdienio gyvenimo žmonių. Daugelis donorų negalėjo padėti, negalėjo padėti atstatyti miesto, negalėjo teikti geriamo vandens. Ir Izraelis turi atverti e, visus praėjimus sienos kirtimo punktus tam, kad gazą gautų pagalbą. Dabar turime imtis konkrečių veiksmų ir praktiškai gyvendinti tarybos išvadas. Turime pradėti galvoti apie tai, kaip vėl atnaujinti politinį procesą. Abi šalis panašu, kad tolsta viena nuo kitos Aš pati keliausiu į regioną visai greitai ir mano tikslas bus sustikti su pagrindiniais aktoriais, pagrindiniais veikėjais ir pasižiūrėti, kaip galime kažką pakeisti. Aš manau, kad mes visi sutarėme dėl pagrindinio prioriteto. Reikia išspręsti konfliktą ir reikia atnaujinti Izraelio-Palestinos dėrybas. Tai neturi būti dėrėjimas vien dėl dėrėjimosi. Tai turi būti dėrybos, kurių tikslas pasiekti susitarimo ir taikos. Aišku, tai bus naudinga visam regionui, tačiau jei dėrybos neduos rezultatų, tai bus kenksminga visai teritorijai, visam regionui. Susitarimas dėl ankstesnis susitarimas dėrybose buvo pasirašytas prieš 13 metų ir, aišku, reikia siekti panašaus susitarimo, kuriame būtų aiškias sąlygos, kuri turi laikytis abi e, dėrybų šalis ir jos turi sutarti, kad Jeruzalė bus abiejų šių dėrybinių šalių sostinė. Aišku, reikia politinio įsipareigojimo ryšto iš abiejų dėrybinių pusių, tiek iš Palestinos, tiek iš Izraelio. ES sieks padėti abiem dėrybiniam pusėm taip pat siūlys paramą abiem pusėm. Aš taip pat stengsiuosi užtikrinti, kad ES dirbtų veiksmingai, harmoningai. Mes nuolat rėmėme tiek Izraelį, tiek Palestiną, suteikdavom jiem laiko, kad jie dvišalių pagrindų dėrėtųsi. Mes taip pat padėjome Palestinos vyriausybei, kad ji kurtų būsimas institucijas, kurių reikia, kad galėtų dirbti, kad jie galėtų padėti savo žmonėms, kad jie galėtų būti gera kaiminė kitom regiono šalim. Tačiau šiandien matome, kad tiek Palestina, tiek Izraelis yra susiskaldę ir jei norime gerų dėrybų, reikia stipraus partnerio, stiprios Palestinos, taip pat reikia ir stipraus Izraelio. Izraelis jau žengė pirmą žingsnį ir laikinai sustabdė naujų gyvenviečių statybą. Tikimės, kad tai prisidės prie sėkmingų dėrybų. Akivaizdu, kad šios dvi šalis ir toliau išlieka labai svarbiomis visame regione. Turime stiprinti mūsų partnerystę. Dabar labai svarbu ankstesnius žodžius paversti žodžiais ir koordinuoti savo visus veiksmus, koordinuoti strategiją. ES ir toliau rems JAV pastangas ir dirbs kartu su kvartetu. Kvartetas turi tapti labai svarbiu veikėju. Dabartinė padėtis reikalauja imtis konkrečių veiksmų. Kvartetas tikrai yra geras tarpininkas, kuris būtinas dėrybose. Jei norime taikos artimuosiuose rytuose, žinome, kad reikia labai gero, tvirto sprendimo. Ir tikrai laukime, kol bus įgyvendinta Arabų lygos pasiūlytas taikos sprendimas. Bet koks sprendimas turi būti visus įtraukiantis ir jis turi papildyti dvišalį Izraelio-Palestinos vykdomą procesą. Per ateinančius kelias mėnesius aš palaikysiu ryšius su parlamentu, visai šiais klausimais diskutuosime ir aš tikrai tikiu, kad parlamentas suvaidins svarbu vaidmenį ne vien kaip biudžeto institucija. Politiniu lygiu, kiek žinau, parlamento delegacijos dirba tiek su Palestinos, tiek su Izraelio atitinkamom institucijom ir praeitą savaitę taip pat vyko vizitas į okupuotas teritorijas ir rezultatai kelia nerimą. Galiausiai taip pat turiu pasakyti, kad sveikinu tai, kad šią savaitę vėl susitiks parlamento darbo grupė dėl taikos proceso klausimų. Yes. Dėkuoju, poniai Ašton. Na, pereikime prie politinių frakcijų pasisakymo. Europos liaudės partijos grupė, dvi minutės, ponui Kasulydis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jaunų par Palestinos lyderių vizito Europos Sąjungos e, vizito metu buvo kalbama apie taikų konflikto sprendimą. Ir buvo siūlomas dviejų valstybių sprendimas pagal 1967 metų e, sienas, kai Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė. Ir taip pat reikėtų vadovauti 2007 metų taikos e, procesu NATO garantijomis, o taip pat e, atsižvelgiant į demografinį pobūdį. Jeigu ES jaunimas turi viziją, apie ateitį, vis dėlto vadovai dar tebesidėlė. Ir gazos ruožė vis dar laukiama, kol bus paleistas kalinys Enzelat Žsamit. Ir atrodo, kad Jeruzalės valstybė vis labiau nutolsta. Ir tikrai labai gaila, kad Izraelis kaip demokratinė valstybė skiria mažai dėmesio tam, kokį, kokią žalą kai kurie Izraelio veiksmai daro Izraelio įvaizdžiui pasaulyje. Dėkuoju. Gracias, senor Kasulidis. Ačiū, ponai Kasulidis. Toliau, ponas Atkins. Prašėte žodžio, ar aš netai pamačiau? Ar jūs norite pono Kosolydį kažko paklausti, ar čia buvo spontaniškų pasisakymų e, bandymas sponta, patekti į spontaniškų pasisakymų minutę? Mhm, spontaniški pasisakymai, dabar ponas Svoboda. Dėkoju, pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė, aš norėčiau visų pirma padėkoti Švedijos pirmininkaujančiai šaliai už iniciatyvą, padėkoti jai už tai ir pasveikinti ją su šia iniciatyva. Mm, be to, tai yra jūsų galbūt paskutinis, ponė, aš ten pasirodymas čia kaip komisijos vicepirmininkė. Mm, ir jūs toliau busite mūsų užsienio reikalų atstovė, taigi gerai, kad jūs čia atvykote pakalbėti šiais klausimais. Mūsų šita pozicija visai nėra antiizraeliška. Mes kaip tik siekiame Izraelio stabilumo ir aš manau, kad būtent tą reikėtų pabrėžti. Mes kaip europiečiai turime aktyviai imtis veiksmų ir tie, tas aktyvumas, kurį mes, kaž, kurį mes kažkada parodėme, turi būti tęsiamas. Taigi, ponė Aš ten manau, kad jūs į tai turėtumėte atkreipti dėmesį. Aš prieš keletą dienų kalbėjau su kai kuriais Junktinių valstybių kongreso nariai. Obama kongrese taip pat neseniai kalbėjo apie, kalbėjo apie tai. Ir kaip atrodo, Junktinėse Amerikos valstijose yra tokia nuomonė, kad ten daugiau suprantama Izraelio problemos, o ne palestiniečių problemos. Mes turime atkreipti dėmesį į tikrai nepavydėtiną palestiniečių padėtį. Taip pat reikia pagalvoti apie tas sienas iki 67 metų ir apie rytų Jeruzalės problemas. Tačiau paskutinių metų politika Izraelio politika buvo labai ne vienprasmiška, jie buvo dviprasmiška, iš pradžių buvo sustabdytos statybos, po to jos buvo įtrauktos į nacionalinę plėtros programą, palestiniečių gyvenvietės naikinamos, greunamos, mes matom, kaip kiekvieną dieną iš palestiniečių atimamos žemės ir visiškai nepriimtina yra tai, kas įvyko parlamento delegacijai nuvykusiai į Izraelį ponas Derosa apie tai pasisakys. Aš manau, kad parla mūsų parlamentarai turi teisę įvažiuoti į Gazą ir pasižiūrėti, kokia ten yra situacija. Taigi, Izraelis šį kartą neleido mūsų delegacijai nuvykti į tą regioną tai ir mes turime aiškiai pasakyti savo pasipiktinimą, išreikšti savo pasipiktinimą ir nepasitenkinimą tuo. Ačiū, ponė Svoboda. Dabar Aldef vardu kalbės ponia Neits Ultebrok. Dvi su pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Komisijos vicepirmininkė ir aukštoji įgaliotinė užsienio reikalams, ponia ministrė Malmström. Pirmiausia, noriu Jūs pasveikinti su Švedijos pirmininkavimu ir su šiomis išvadomis rytų Jeruzalės ir artimųjų rytų situacijos klausimų. Aš manau, kad tai labai svarbus ženklas visiems, kurie mato ir supranta, kas vyksta. Mes konstatavome, kad pirmasis ES pranešimas dėl rytų Jeruzalės po sutarties, Lisabono sutarties įsigaliojimo yra vienbalsis susitarimas dėl rytų Jeruzalės. Manau, kad tai labai svarbu. Džiaugiuosi, kad išvados, kurias pateikė Švedija, yra geros ir džiaugiuosi, kad jos buvo priimtos vienbalsiai. Tai yra ženklas visiems. Manau, kad Izraelio vyriausybė ir Izraelio institucijos turi supras, kaip svarbu yra toks vieningumas. Mes nuolat kalbame šią temą, jinai visą laiką aktuali. Ir tai man primena tokį kamoliuko šokinėjimą porą žingsnių pirmin, porą žingsnių atgal, nedidelis progresas, tuomet vėl regresas, bet nieko nevyksta. Mes visi tikimės ir man mūsų frakcija savaime, laiko savaime suprantamų dalykų, kad ir izraeliečiai, ir palestiniečiai gali gyventi savo atskirose valstybėse, taikoje ir turėdami savo institucijas ir gyventi saugiai. Visi su tuo sutinka, tačiau nesutinka dėl to, kokiu žingsniu reikia imtis, kad tai įvyktų. Mes turime pasiūlyti kokiu nors keliu, kaip tai būtų galima pasiekti. Jeruzalė yra vienas iš gražiausių pasaulio miestų. Uh, šviesa virš Jeruzalės yra ypatinga. Ir todėl ypatingai liūdna yra dėl to, kad žmonės, kurie gyvena šiame mieste, tos dvi etninės grupės, kurios gyvena tame mieste, negali sugyventi, sugyventi taikiai. Viliuosi, kad kada nors pavyks sutaikyti šias dvi grupės. Ačiū ponia Nets Uitebruk. Dabar žaliųjų vardų kalbės ponia Lukas. Like... Dėkoju. Tikrai sveikinu tiek tarybos, tiek komisijos pasisakymus, tačiau noriu paklausti štai ko kada nuo skambių žodžių, kuriems aš pritariu, pereisim prie konkrečių veiksmų. Tuos pačius žodžius girdim vėl ir vėl. Tai yra, kad reikia užtikrinti, kad Izraelis padarytų tai ir tai. Bet mums reikia konkrečių veiksmų, konkrečių svertų, nes priešingai Izraelis tiesiog ignoruos mūsų žodžius. Todėl noriu paklausti, ką praktiškai galite padaryti, kad užtikrintumėt, jog būtų kažkokios pažangos aš manau, kad jau pats laikas tai padaryti. Pavyzdžiui, sustabdyti ES Izraelio asociacijos susitarimo veikimą. Šiame kontekste aš tikrai sveikinu Švedijos iniciatyvą, taip pat tai, kad ji aiškiai kalbėjo apie tai, kad Jeruzalė turi tapti dviejų valstybių šo sostinė. Taip pat e, sveikinu ir veiksmus dėl gyvenvečių statymo sustabdymo. Taip pat e, sveikinu ir ataskaitą apie Rytų Jeruzalę. Toje ataskaitoje labai aiškiai išdėstyta padėtis tais klausimais, kurie dažnai yra ignoruojami ir Izraelio politika yra vadinama aneksacija, kuri tyčia yra skirta tam, kad susilpintų palestiniečių pozicijas mieste, kad atimtų iš jų tam tikras galės ir funkcijas. Saugumo taryba yra patvirtinusi nemažai rekomendacijų remiantis tą ataskaitą, na, o dabar taryba turi imtis konkrečių veiksmų. Jei ES rimtai kalba apie savo įsipareigojimus dviejų valstybių sprendimui, tai tuomet jų turi uh, sustiprinti Palestinos vaidmenį rytų Jeruzalėje ir turi priversti abi šalis imtis konkrečių veiksmų. Dėkoju poniai Lukas. ECR frakcijos vardu pusantros minutės ponas Fandalin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė. Advento metu daugelis melžiasi už tai kartimuosiuose rytuose, tačiau kartais viltis prarandama ir tiesiog tenka baimintis, kad taikos nebus. Bet vis dėlto labai svarbu, kad visi prisidėtume prie taikaus sprendimo. Tai yra pagrindinis klausimas, ar iš tiesų visos šalis nori taikaus sprendimo. Praeitįje e, Izraelis jau ėmėsi žingsnių tam, kad žemės būtų iškeistos į taiką. Tačiau tai nepadėjo ir po to 2009 metais Izraelis užėmė gazos ruožą. Dabar Izraelis paskelbė ketinantis sustabdyti naujakurijų steigimą vakarų krante. Tai yra Netanhagų vyriausybės žingsniai ir Izraeliu tai yra dideli žingsniai, o palestiniečiai savo ruoštų nieko nedaro, tiesiog mažai daro, jie tiesiog teigia, kad Izraelio veiksmų nepakanka. Aš manau, kad palestiniečiai turi savo ruoštų taip pat siekti dėrybų, nes kitaip kyla klausimas, ar tai atitinka jų norus. Atrodo, Hamas tiesiog pasitenkina savo konfliktų su Fata ir atrodo dabar tiesiog Iranas uždėjo grandiniai palestiniečiams, nes kitaip nesuprasi to, kas ten vyksta. Tiesiog dabar palestiniečiai turi parodyti, kaip ir Izraelis, kad jie nori taikos. Dabar vodis ponui tai, Trienta Filidis, prašau. Pone pirmininkė, ponė ypatingoji galiotinė mus džiugina tarybos gruodžio 8 dienos sprendimas. Juo dar sėki patvirtinama, jog Europos Sąjunga ir toliau padės siekti dviejų valstybių sprendimo remintis 1967 metų sienomis. Mes vadovavomės mūsų patirtimi, neseniai lankėmės regione, susipažinome su padėtimi vietoje ir tiesiog konstatuojame, kad gyvenimas palestiniečiams tapo tiesiog labai sunkiu. Čia pavyzdžiui atkreipsiu dėmesį į sienos statybą. Taip pat ir naujos sėdijos vakarų Jordane, o taip pat statybos rytų Jeruzalėje. Tai taip pat visiškai neprimtinas dalykas. Šiuo metu tose naujose dėjose gyvena apie šimtas 500 tūkstančių naujasidžių, o vakarų Jeruzalėje visais būdais bandoma priversti palestiniečius išsikeldyti iš savo namų, be kita ko tai daroma steigiant naujas, naujas edijas. Taigi atrodo, Izraelio vyriausybė bando laimėti laiko, bando sužaisti laiko kortą ir tokiu būdu ketina pasiglemšti visą palestiniečių teritoriją. Bet juk mes jau nesikį teigiame, kad palaikome dviejų valstybių sprendimą ir reikalai esame, turėtume imtis žingsnių ir prieš Izraelį, nes tenka pripažinti, jog čia susidarėme su žmogaus teisų pažydimo atvejais. Pavyzdžiui, asociacijos susitarime antrame straipsnėje kalbama apie sankcijų galimybę. Ir jeigu mes netaikysime sankcijų, tai tiesiog izraeliciliečiai elgsis taip kaip likščiol ir tęs likščiolinę politiką. Dėkoju. Ponas Belderis, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Mes Europoje turbūt išėjom iš proto. Tai retorinis klausimas, bet jį aš išgirdau Amerikoje gruodžio pradžioje. Kritikos tikslas iš kongreso pusės buvo mūsų vienpusis rytų Jeruzalės paskelbimas būsimos Palestinos valstybės sostinė. Aš esu pirmininkas tos delegacijos, e, kurie atsako už santykius su Izraeliu. Ir aš manau, kad tarp transatlantinis dialogas galėjo prasidėti ir konstruktyviau, o ne tokia kritika. Be to noriu pridurti, kad labai atidžiai perskaičiau tarybos išvadas ir man tos išvados nepatinka, taip kaip ir kolegoms Junktinėse Amerikos valstijose. Todėl aš dis, atsitraukiu ir pasisakau prieš pasiūlymą uh, padalinti Jeruzalę. Aš esu nusivylęs tais uh, užsienio politikais, kurie uh, leidosi Švedijos užliuliuojami, o Švedija, kaip žinia, turi pakankamai įtemptus santykius su Izraeliu. Taigi šis tarybos pareiškimas man nepriimtinas. Aš manau, kad palestiniečių autonominė organizacija taip neskatiname pradėti taikių dėrybų. Mes uh, pažeidžiame kvarteto principą, tretieji negali kištis į dviejų šalių diskusijas, taip buvo pasakyta gruodžio mėnesio sprendimu ir amerikiečiai taip pat piktinasi dėl tokio dalyko. Ar tai padės paskatins taikos procesą jokių būdų? Lankymasis Izraelyje mane įtikino, kad mes privalome žingsnis po žingsnio priartinti Izraelį prie palestiniečių ištavadavimo organizacijos. Mes turime daugiau bendradarbiauti ekonomikos srityje, turime atverti vakarų e, krantą, mes turime remtis patikimomis Palestinos institucijomis, skatinant taikos procesą. Taigi aš manau, kad tokie kontraproduktyvūs pareiškimai, kokį dabar padarė taryba, ateityje nepasikartos, kaip tik reikia imtis konstruktyvių veiksmų, nes tai yra Europos modelio esmė. Ačiū ponė Belderė, o dabar mm, neprisijungusiųjų parlamento narių vardu kalbės ponė Dots. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš esu parlamentinės delegacijos Izraelį narė ir su susidomėjimu klausiaus tarybos pastabų dėl artimų rytų taikos proceso, taip pat klausiaus ir komisijos pareiškimo. Tačiau aš, kaip ir mano kolega, ir toliau nuogastauju dėl to, kas buvo pasakyta. Izraelis yra vienintelė funkcionuojanti demokratija tame regione, o jos oponentų taktika yra terrorizuoti šią valstybę. Manau, kad tiek tarybos, tiek komisijos pareiškimuose nepakankamai svorio suteikiama Izraelio saugumo aspektams. Ypatingoji įgaliotinė nelabai detaliai minėjo šiuos nuogastavimus, nekalbėjo apie saugumą. Man atrodo, kad Izraeliui užkeliama per didelė našta, sakoma, kad jis sugriovė uh, procesą, būtent dėl jo kalties nepasiekiama pažangos ir kad jis kelia problemų dėl Jeruzalės. Dėkojame, poniai Dots. Dabar kalbės kiti kalbėtojai. Savo vardu pradėsime nuo ponos Salafrankos dvi minutės. Dėkoju pirmininkė. Diskusija tikrai unikali, nes iš vienos pusės čia sėdi ponia Malmstrom, tarybos suolė, dabar netrukus jinai, jau greitai jinai persės į kitą pusę. Tuo tarpu ponia Ešton persikels į priešingą kėdę. Na, išvados tikrai nekelia optimizmo, nes mes visi jaučiame tą susirūpinimą, kad taikos procesas nevyksta, neprogresuoja ir matom, kad ir jungtinių, tary, jungtinių tautų saugumo taryba pateikia atitinkamas rezoliucijas, bet nieko nevyksta. Madrido procesas netesiamas. ES turi stengtis padėti išspręsti minėtas problemas, rytų Jeruzalės problemas, gazos problemas, saugumo problemas ir sienų problemas. Tačiau, pirmininkė, yra dar ir naujų faktų, į kuriuos kol kas dar niekas nereagavo pakomentuot, galbūt galėtumėte aštuonių mėnesių moratoriumą sustabdyti statybas, naują kurystę. Ar manote, kad tai susijęs su naujaja Junktinio Amerikos valstijų vyriausybė? Bet to norėčiau sužinoti, ką manote apie Hamas atstovo vakar padarytą pareiškimą dėl 20 Hamas metų jubiliejaus proga. Ten buvo pasakyta, kad Hamas niekada nepripažins Izraelio. Bet o ką manote apie testinumo principą? Netrukus bus surinktas referendumas dėl užimtų teritorijų. Tas referendumas vyks Izraelija. Bet o paskutinis ir dar paskutinis klausimas, ką manote apie žmogaus teisų tarybos, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos pranešimą, kleštant pranešimą. Ar manote, kad tai yra stabdantis taikos procesą dalykas ar galintis jį paskatinti pranešimas. Dėkoju, ponė Salafranka, dabar ponas Derosa, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Du įsipareigojimai, kuriuos išgirdau ir kuriuos noriu pasveikinti. Jie buvo paminėti tarybos pranešime ir jie tikrai turi potencialą Parama Palestinos e, vyriausybei ir jos paskelbtai dviejų metų programai yra tikrai geras pareiškimas. Vakar aš su parlamento delegacija vykau į okupuotas Palestinos teritorijas ir eilinį kartą savo akimis įsitikinau, kad Izraelis vykdo parteidinį procesą prieš palestiniečius, atima jų turtą, jų namus, jų žemės, jų vandenį, taip pat ir religinės svarbos vietas. Po to, kai taryba paskelbė savo pareiškimą, mano delegacijai buvo atimtas leidimas vykti į Gazą. Ir tai tikrai nėra draugiški kažkokie veiksmai. Panašu, kad taip yra pažeidžiamos šio parlamento demokratinės teisės, yra trukdama mūsų demokratiniams santykiams su mūsų partneriais. Vizito metu mes tikrai matėme daug nerimo, daug baimės, daug nevilties, matėme juos žmonių veiduose. O ten, kur žmonės pradeda jaustis beviltiškai padėti, jie imasi smurto. Tad galime leisti viskam pakrypti labai prasta linkme arba galime imtis kažkokiu veiksmu ir išstumti netinkamus vadovus iš vadovaujančių postų. Tad kreipiuosi į baronienę Ashton, taip pat į tarybą ir prašau atgaivinti, sustiprinti mūsų indėlį į šį procesą, nes svarbus yra ne tik kvarteto indėlis. Manau, kad reikia pateikti tam tikrą grafiką, kuris sutaptų su tuo mano minėtų dviejų metų planu ir turime išdėstyti, kokių veiksmų imsimės. Turime ginti žmogaus teisės, turime pasinaudoti savo prieigą prie rinkos tam, kad skatintumėm Izraelį, o ne taikytumėm vien tik sankcijas. Turime užtikrinti, kad prieiga prie mūsų rinkos būtų skatinamoji priemonė Izraeliui tam, kad jie prisimtų savo tarptautinius įsipareigojimus. Taip pat turime įtikinti JAV E, laikytis tokių pat galutinių terminų, kuriuos ir mes paskelbėme praeitą savaitę. Dėkoju ponui Derosa, dabar žodis ponui Deivis. Ačiū pirmininkė. ES ataskaita apie padėtį tikrai yra baisi, nes tai prilyginama etiniam valymui. Palestiniečių namai yra atimami žmonės yra iškeldinami ir viskas, jų gyvenimas yra žlugdomas. Klausiu, ką mes dėl to dalysime. Tarybos išvados, aišku, yra sveikintinos, jos yra gan stiprios, todėl kad Izraelio valdžia iškart atmetė tas išvadas ir pasakė, kad jose nėra nieko naujo. Bet jie yra pratę atmesti mūsų pareiškimus, todėl kad jie niekuomet rimtai nereaguoja į mūsų pasisakymus. Na, bet kodėlgi ne? Mes tik apmokom sąskaitas, apmokam Palestinos pateiktas sąskaitas. Kodėl to nedaro Izraelis? Mes nuolat grasiname, bet niekom nedarome. Mes grasiname, kad sustabdysime asociacijos susitarimo vykdymą, tačiau nei vienas ministras realiai to nepadaro. Tad klausimas yra toks. Kur politika? Ar turime politiką? Taip, jie yra išvadose, bet kaip bus su veiksmais? Izraelis tikrai nejudės iš vietos, nebent jį kas nors pastumtų. Dėkoju ponui Deivis. Pusantros minutės, ponė Brantna. Dėkoju. Pone Ašton, sveika atvykusi naujoje, jau naujame amploa. Dėkoju ir pirmininkaujančiai šaliai už rezoliuciją ir už uh, tai, kad pripažįstate, jog neišsprendus nauja kurių problemos, dviejų valstybių problema irgi nebus išspręsta. Pranešimas, e, kuris čia buvo minimas, mums taip pat labai atrodo geras, bet norėtumėm dar sužinoti du dalykus. Koks yra dabartinis šio minėto jungtinių tautų pranešimo statusas, kur galima jį perskaityti, kitas dalykas ką komisija ir taryba ketina daryti, kad įgyvendintų tas rekomendacijas, ir, e, kurios yra minimos šiame pranešime. Noriu keletą jų pacituoti. Pavyzdžiui, E Nutraukti bet kokias finansinės operacijas ir sustabdyti tas operacijas, kuriomis yra bandoma padėti Jeruzalį, taip pat užtikrinti, kad nebūtų pagal ES Izraelio asociacijos tarimą vežamos prekės. Ir trečia, parengti gairias pagrindiniam ES mažmeniam prekybininkam dėl to, kaip ženklinti produktus, kurie yra atvežami iš Izraelio. Tai visiškai aiškus reko, visiškai aiškios rekomendacijas. Aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs ketinate į jas atsižvelgti. Dėkojame, ponė Brantne. Dabar kalbės ponas Lejerik. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, poniai ministrai, poniai komisarai. Labai pritariu tam, ką sakėte. Europa turi du svarbius dokumentus, kurie leis inicijuoti naują taikos iniciatyvą. Tai yra, noriu pasidžiaugti tuo, kad Švedija, kaip ir minkanti šalis, palaiko dviejų valstybių sprendimą pagal 1267 metų sieną su Jeruzalė kaip sostinė. Taip pat reikia smerkti Izraelio naują kurijų politiką, namų gravimo politiką, kuria siekiama vakarų krantą atskirti nuo gazos ruošto. Tačiau tai, ką mes sakome, neturės poveikio, jeigu po žodžių neseks veiksmai. Ir vienas iš veiksmų, pavyzdžiui, būtų asociacijos susitarimo galiojimo sustabdymas tol, kol Izraelis nesilaikys tarptautinės teisės. Iš mūsų pusės reikia konkrečių veiksmų, kurie priverstų Izraelį atsisakyti naujų, naujų sidijų kūrimų, namų grevimo. Reikia pasinaudoti visais politiniais svers E, svertais. Mes kalbėjome apie Izraelio sulaikyt e, daug metų kalinamo kareivio šalydo paleidimu. Tačiau yra ir iš Palestinos pusės kalinių, kuriuos taip pat reikia paleisti. Dėkoju, ponas Busutilis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pagirti tarybą už jos drąsias išvadas, kurios buvo patvirtintas praeitą savaitę. Manau, kad likščiol dar neturėjome tokių aiškių, konkrečių, drąsių išvadų dėl tokių jautrių klausimų. Kaip kad praeitą savaitės tarybos išvadas, todėl norėčiau pagirti tarybą ir manau, kad dabar nuo žodžių reikia perėti prie veiksmų, nes iš tiesų padėtis Jeruzalėje kasdien prastėja. Taigi negali viskas toliau teipsis, tęstis kaip likščiol, nes yra pažeidžiama tarptautinė teisės ir susiklosti situacija, kuri sąlygoja. Uh, daugelio žmonių kančias, kurie yra išvaromi iš savo namų, kurių gyvenimai yra greunami. Taigi negalime tiesiog tylėti ir stebėti šią neteisybę. Nes jeigu mes nieko nesakysime, tai tuomet mes tarsi pasakysime, jog diplomatijos teisė ir taikų sprendimas nieko nereiškia. Nenoriu tikėti, kad taip atsitiks, nes ar nenoriu tikėti, kad jeigu tokia situacija būtų mūsų šalyse, mes taip pat tylėtume. Todėl turėtume padėti kurti abiejų konflikto šalių pasitikėjimo atmosferą, kas ir leistų pasiekti taikų sprendimą. Norėčiau paminėti Gruzijos pavyzdį, kuris labai. Jordanijos pavyzdį, kuris yra panašus, labai tinkamas šiame kontekste. Lisabono sutartyje jums numatytas svarbus vaidmuo ir tai mums pirmas iki leis rasti tinkamą ir ilgalaikį taikų sprendimą Palestinai. Dėkoju, ponia Croseta. Pirmininkė, mes buvome Ramaloje, kai sužinojome, kad Europoje priimtas sprendimas dėl taikos proceso artimuosiuose rytuose. Mes matėme, kaip džiaugiasi palestiniečių atstovai. Žmonės ten tikrai kenčia, kenčia labai daug vaikų. Žmonės išvėjami iš jų namų, gatvėse visur prievarta. Ir viena moteris, 85 metų amžiaus moteris, buvo priversta nakvoti šaltyje, nes ją išvarė iš namų. Atsižvelgdami į tai negalime tylėti. Mes žinome, kad Europos pinigais buvo pastatytas fabrikas palestiniečių teritorijoje, kurį izraeliečiai sugriovė. Todėl Europos tarybos priimtos išvados yra žingsnis pirmin. Bet veikti reikia pradėti jau dabar. Ir Izraelio ir Palestinos konfliktas yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Lankydamiesi Izraelija patyrėme Izraelio kliū, daromas kliūtis įvažiuoti į gazos ruožą. Tai tiesiog negirdėtas įžulumas. Manau, kad ponė Ešton turi įsikišti ir protestuoti. Visa demokratinė Europa turi pakilti protestui prieš tokius veiksmus. Noriu padėkoti ir ponui Derosa, mūsų, kolega, mūsų delegacijos vadovui, bei kitiems kolegoms, kurie važiavo į Izraelį ir įsitikino savo akimis, kaip blogai viskas yra tame regione. Mes tikrai manome, kad Europa ne tik gali, bet ir privalo daugiau nuveikti šia, šioje srityje. Ponas Takula, pusantros. Ačiū, pirmininkė. Pone komisarė, pone tarybos atstovė naujoji įgaliotinė užsienio reikalams, žinoma, turbūt savęs irgi paklausė, ar Europos parlamentas padarė namų darbus šiuo klausimu. Taigi įdomu, kaip visas klausimas yra interpretuojamas pirmininkaujant Švedijai. Europos Sąjunga turi ginti nuomonės laisvę, demokratiją, visas svarbiausias savo vertybas. Ir Izraelis vis dėlto yra vienintelė demokratinė valstybė artimuosiuose rytuose. Ir reikia nepamiršti, kad jeigu Jeruzalė bus padalinta, tai nieko gero net neš, tai neįsivaizduojamas sprendimas, tai nėra demokratinis sprendimas. Mes turime pasirūpinti tuo, kad Izraelis uh, galėtų įgyvendinti savo demokratinę sistemą ir turėtų teisę turėti savo sostinę. Mes galim, ES gali veikti kaip diplomatas, gali veikti kaip gydytojas, bet negali veikti kaip teisėjas. Pirmininkė, tikrai liūdna, kad tas kareivis, apie kurį kalbėjome, nebuvo išlaisvintas. Parle palestiniečiai visiškai nesirūpina mūsų vertybėmis. Ir Izraelis yra demokratinė valstybė, jų vertybės, izraeliečių vertybės yra tos pačios kaip ir mūsų, todėl mes turime ginti šią demokratiją ir turime saugoti jų sistemą, o jeigu Hamas ir jų visa gauja puola Izraelį ir neleidžia jam taikiai egzistuoti, tai mes turime padėti jiems kovoti su teroristais ir suteikti Izraeliui galimybę egzistuoti. Ačiū. Dėkuoju, ponė Takola. Dabar kalbo, kalbės ponė Brepol vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. delega, komisijos delegacijos vadovas Jeruzalėje ir Ramalos delegacijos uh, vadovas savo išvadose aiškiai pasakė, kad Izraelis aktyviai izoliuoja rytų Jeruzalę nuo vakarų kranto ir užsima aneksijos politiką. Kodėl mes nepas, nepadarėme iš to išvadų, kodėl mes pateikėme, pateikėme šios faktus ir padedame juos į stalčių. Yra daugybė faktų, kurie aiškiai rodo, kad tai, kas jau yra padaryta, nebegalės būti pasukta atgal. Mes apskritai abejojame, ar dar įmanoma įsteigti nepriklausomą palestiniečių valstybę greta Izraelio. Tikrai atėjo tas laikas imtis aktyvių veiksmų. Europos Sąjungai šiame regione. Bet tą galima padaryti tik tuo met, jeigu būsime drąsus, jeigu eisime pirmin, jeigu sakysime savo žodžius tiesiai ir aiškiai ir spręsime rytų Jeruzalės problemą. Dėkojame, ponė Vriepuls, toliau kalbės vieną minutę ponas Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική... Dėkuoju, pirmininkė. Mes vykdome savo politiką, dirbame kartu su JAV ir panašu, kad mes remiame Izraelio genocidinę politiką prieš Palestiną. Išvados, kurias padarė misijos vizito nariai, kuriem buvo uždrausta įvykti į Gazą, yra labai aiškios. Jie aiškiai matė, kad vykdomi karo nusikaltimai pagal jungtinių tautų apibrėžimą. Taip pat matėme, kad Izraelis labai aiškiai vykdo savo aneksavimo politiką. Jis neatsiliepia į tarptautinius reikalavimus leisti sukurti Palestinos valstybę remiantis 67 metų sienomis. ES ir toliau palaiko savo santykius su Izraeliu, su Izraeliu, kuris stato uh, atskirimo ir gėdos sieną. Mes pasisakome prieš Izraelio imperialistinius tikslus. Dėkoju. Na, o dabar pusantros minutės, ponia Flašikova. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tarybos praeitos savaitės išvadose dos labai aiškios, senai gilinuosi visas šias problemas ir tiesą sakant, dėlės pažangos aš nematau. Tiesiog norėčiau atkar, dar kartą atkreipti dėmesį tai, jog suvokiu, kad turėtume būti aktyvių tarpininkų, taikytojų tam, kad ši abiem šalims nepakenčiama situacija būtų išspręsta. Bet svarbu, kad abi konflikto šalis, palestiniečiai ir izraeliečiai, prisidėtų prie taikos proceso. Norėčiau paraginti tiek izraeliečius, tiek ir palestiniečius vėl susėsti prie dėrybų stalo, kad taip pat, kad būtų šalinamos kliūtis pavyzdžiui, nutraukta sienos statyba, taip pat būtų nutraukiamas iškeldinimas iš namų. Tai yra visiškai neleistini žingsniai. Tačiau kita vertus, Izraelis turi teisę gintis nuo teroristinių išpolių. Ir vėlgi, norėčiau paraginti visas konflikto šalis laikytis tarptautinės teisės. Manau, kad tiek ES, tiek ir piliečiai yra pasirengę ištiesti pagalbos ranką. Ir norėčiau palinkėti ponai Ešton sėkmės šiame regione ir tikiuosi, kad ji atneš gerų žinių. Pone Tai. Frau Ministerin, hohe. Pone ministrė, ypatingoji galiotinė, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, esu santykių su palestiniečių e, parlamento delegacija narė ir praeitą savaitę Izraelis neleido mūsų delegacijai vykti į gazos ruožą. Gazos ruožai pažiemą padėtis kelia didelį susirūpinimą ir tik 10 procentų visų gyventojų gali patys apsirūpinti. Pavyzdžiui, e, gaudami priekės per tunelius, kuris todėl ir yra teleruojamas. Priešingai, Anksčiau prieš Izraelio išpolis 90 procentų gyventojų galėjo patys save apsirūpinti. Tiesą sakant, kaip okupantas Izraelis turėtų pasirūpinti gyventojų aprūpinimu užimtoje teritorijoje, tačiau Izraelis to nepadaro. Ir jeigu jau mes kalbame apie tai, kad reikia pasirūpinti 90 procentų visų gazos ruožo gyventojų aprūpinimu, tai reikėtų pagalvoti, ar iš tikrųjų mūsų skiriamos lėšos pasiekia tuos žmonės, kuriems jų labai reikia. Dėkoju, ponia Flotr. Dėkoju, noriu padėkoti poniai Malstrom ir pasveikinti Švediją, parengus geras išvadas, kurios koncentruojasi tuos dalykus, kurie mums svarbiausi, tai yra ES prisima atsakomybė už taiką tame regione ir ragina remtis tarptautinė teisė. Tai yra svarbiausia. Tačiau praėjus metams po karinės e, intervencijos į gazos ruožą man belieka stebėtis, kad nesimta jokių konkrečių veiksmų komisija ragina laikytis Golstono pranešimo išvadų, imtis tolesnių veiksmų remiantis tuo pranešimu. Tačiau konkrečiai niekas nedaroma. Džiaugiuosi e, tuo, kad Rytų Jeruzalė taps e, būsima sostinė abiejų valstybių, toks yra teikiamas pasiūlymas, tačiau praktiškai kaip tai bus padaryta, nelabai suprantu Žinau, kad e, misijos ataskaitoje apie tai kalbama, bet norėčiau paklausti komisijos. Gal galite pasakyti, kokių bus imamasi veiksmų, kad tai būtų įgyvendinta. Taip pat noriu paklausti, kodėl ES nesima jokių ekonominių veiksmų, juk didžiuliai skaičiai palestiniečių yra iškeldinami. Dėkoju, ponas Howitt. Sveikinu naują ypatingą atstovę. Taip pat sveikinu ir e, geras, tvirtas e, Švedijos parengtas išvadas. Dėl Goldstone ataskaitos. Sveikinu pona Bilst už tai, kad jis kalbėjo apie patikimumą Goldstone ataskaitos ir tikrai būtų naudinga, jei ponia Malstrom šiandien čia parlamente pakartotų tai, ką jos ambasadorė sakė jungtinėse tautose, tai yra, kad ES ragina Izraelį ir Palestiną pradėti gerą, tvirtą, patikimą vidinį tyrimą dėl žmogaus teisų pažeidimo gazos konfliktos metu. Taip pat norėčiau paprašyti ypatingos įgaliotinės, taip pat komisijos, tiksliau paklausti, ar žinote apie Britanijos gairės, kurios buvo patvirtintos praeitą savaitę, tos gairės skirtos tam, kad būtų galima atskirti maisto produktus, kurie atvyksta iš nelegalių Izraelio teritorijų ir iš Jeruzalės. Mes kaip rinkėjai e, galime pasirinkti, ar skirsime lėšų taikai, tačiau kaip vartotojai mes tikrai negalime rinktis, kurią konflikto pusę paremsime. Dėkoju. Tremosa Ibalčels. Ačiū, pirmininkė. ES pozicija dėl artimųjų rytų, kuri pripažįsta rytų Jeruzalę kaip būsimą nepriklausomos Palestinos valstybės sostinę, gali būti e, gali neigiamai atsiliepti ES vaidmeniu tarp, būnant tarpininku tarp šių dviejų konflikto šalių. Pagrindinis mūsų tikslas užtikrinti taiką jo turime ir siekti. Aš asmeniškai manau, kad neturėtumėm veikti vienašališkai ir neturėtumėm savarankiškai paskelbti sostinės naujai Palestinos valstybei. Turėtumėm elgtis kitaip, turėtumėm sutelkti visą savo dėmesį kitur. Tai yra, turėtumėm padėti kurti tikrąją demokratiją Palestinos teritorijose. Pavyzdžiui, remti smurto nenaudojančio poziciją. Svarbiausia yra demokratija. Taip pat visa tarptautinė bendruomenė turi e, skirti pagalbą tiems, kam jos reikia. Kaip sakė ponia Malstrom, dėl Izraelis ir Palestina turi dvišalių pagrindų dėrėtis. Todėl reikėtų siekti ne dviejų valstybių, dviejų tautų sprendimo, e, o dviejų demokratijų sprendimo. Gerbėmieji, demokratija yra būtina sąlyga taikai. Ačiū ponui Tremosa. Perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Uh, λοιπόν, προχωράμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Γκέλλερ για ένα λεπτό. Na kągi, perikime prie spontaniškų pasisakymų rauto, panas Galeris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti tuo, jog e, ponė Bronėnė Aština atsisėdo komisijos pusėje, tikiuosi, kad ir ateitie tai bus. Na, o šiaip norėčiau paklausti pirmininkaujančios šalies. Užsienio tar, ministrų tarybos uh, išvadose pasigendu nuorodos į artimų rytų kvartetą, ar net buvo sutarta taryboje dėl šio kvarteto vaidmens, arba šiaip dėl kokių priežasčių nėra tos nuorodos. Lygiai tas pats pasakytina apie Hamas. Deja, ši politinių požiūrių svarbi grupuotė visai neminima tarybos išvadose, taigi norėčiau paklausti, dėl kokių priežasčių taip atsitiko. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, užduosiu labai tikslingą klausimą. Pirmininkaujančios šalies atstovė mus informavo apie daugą ir dabar norėčiau labai atvirai poniai Malstrom pasakyti štai ką. Na, žinau, kad dėl rytų Jeruzalės ateityje teksintis politinių, atsiprašau, diplomatinių priemonių, eiti diplomatiniais kanalais, tačiau tarsi padarytas preliminarus pra, pareiškimas užbėgantis už akių abiejų konfliktų šalių susitaikymui. Na taip, mes visuomet palaikėme atviros padalintos sostinės mintį, Nuo 2002 metų jau tai darome. Na ir tikriausiai nepamiršome, kad ir plenarinio posėdžio metu įvyko panašių šiam klausimui skirtų diskusijų. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Taigi nuolat palaikėme Jeruzalės kaip atviros sostinės mintį, tačiau Jeruzalę vis dėlto reikia padalinti ir tam reikia konkretaus tvarkaraščio. Taigi kaip galima pasirūpinti, kad abi konflikto pusės, izraeliečiai ir palestiniečiai, susitartų, rastų bent sprendimą. Atsiprašau, ponė pirminkė, atgavau dvi minutės, o ne vieną. Taigi, visiška nesąmonė, kad te galima pasisakyti tik po minutę pirmininkas, bet ateityje tikrai nesuteiksiu jums dviejų minučių, nes turime dar penkis norinčius pasisakyti kolegas, dėl laiko stinga ir atsiprašau tų, kurie dabar neturės galimybės pasisakyti, ponė Latford. Dėkoju, ponė pirmininkė, tarybos išvados iš tikrųjų yra geras, tvirtas komi, tarybos ir ES pozicijos pareiškimas. Taigi norėčiau paklausti, komisija ir taryba sutinka dėl to, jog tinkamas kai kurių siūlymas, tai yra, kad kai kurių siūlymas boikotuoti Izraelį yra visiškai netinkamas. Vėlgi kiti tai siūlo, kad tai kaip tinkama sprendima. Tarybos išvadose pabrėžiama, jog toliau ketinama vystyti dvi šalius santykius su Izraelį. Na, taryba te gali uh, pasiekti politinės įtakos ir ekonominės įtakos, jeigu jie atsispirs pagundoms, kuri atsiranda dėl frustracijos. Ir situacija yra pernelyg sudėtinga, kad galima būtų pasiduoti pagundai. Uh, taikyti sankcijas ir panašiai. Aš manau, kad turime toliau tęsti ES sprendimą, kuris priverstų abi konflikto pusės sugrįžti prie dėrybų stalo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Pone pirmininkė. Aš nepalaikau grasinimų, sankcijų. Aš esu už konstruktyvę politiką ir dialogą, tačiau vis dėlto bijau, kad pernelyg dažnai čia buvo teigiama, kad Izraelis yra demokratinė valstybė, tačiau Izraelis nesilgia demokratiškai palestiniečių atžvilgių arba kai kalbame apie mūsų bendrą tikslą. Tai yra dviejų demokratiškų saugių valstybių steigimą kaip konfliktos galimą sprendimą. Taigi, norėtųsi, kad ES siūlytų konstruktyvesnę politiką, nes dabar Izraelis tarsi matomas, ne, matomas veikiau kaip popierinis tigras, o ne kaip konkretus rimtas dėrybų partneris. Pone Stes, jos salėje nėra. Pone Atkin. Ponas Atkinis, dėkoju. Kaip delegacijos narys praeitą savaitę lankiausi Izraelyje ir supratau, kad yra daug protingų žmonių, kurie mano, kad dviejų valstybių sprendimas yra greičiausiai nerealus, nes Izraelio veiksmai, um, veiksmai tiesiog užkerta kelią tokiam sprendimui ir vakarų krantas yra atskirtamas nuo gazos ruožo. Taigi, ką mes darysime, jeigu vienos valstybės principas taps teisybė, e, realybė. Taigi, norėčiau paklausti ponos Ešton, ar kiek yra atsižvelgiama į kvarteto nuomonę ir šara operacijas, Kaip galime pasirūpinti, kad ši operacija būtų veiksminga, nes kol kas to nesimato. Dėkuoju, panas Tanuk. Na, tarybos išvados yra geresnės negu ankstesnės tarybos išvadų projektas, su kuriamis teko susipažinti, tačiau neatsižvelgiama į tai jo Hamas terrorizuoja gazos ruožę tiek valdžios institucijas, tiek ir gyventojus. Taigi Hamas yra visiškai nepasirengusi solidarizuoti su taikiai nusiteikusiais palestiniečiais ir Izraeliu. Taigi ES turi pripažinti, kad su Izraeliu turime bendras demokratinės vertybės ir padidinti Izraelio dalyvavimą taikiuose programuose ir asociacijos susitarimu galime pasinaudoti tam, kad skatintume Izraelio pasitikėjimą gerą ES valia. Ačiū dabar ponia Malmström tarybos valdu. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Jums už šią tikrai produktyvę diskusiją. Norėčiau atsakyti kai kurios konkrečius klausimus ir pateikti savo baigiamasias pastabas. Apie pranešimą, kurį Jūs minėjote, jis tikrai labai svarbus ir labai reikėtų pasidomėti tomis išvadomis. ES pareikala, paprašė abiejų partnerių ir izraeliečių, ir palestiniečių ištirti E, situaciją, taip kaip siūlo tame pranešime. Dėl kvarteto, tai yra nuoroda į kvartetą. Yra prašyta, kad kvartetas turėtų labiau stengtis ir padidinti savo pastangas šioje srityje. Dėl Hamas ir diskusijų su Hamas taryba e, išlaiko kontaktą su Abbas, su Abbasu ir su Hamas tiesiogiai nebendradarbiauja. Aš džiaugiuosi, kad e, parlamentas pritarė išvadoms. Žinoma, yra įvairių niuansų, tačiau visi supranta, kad reikia visais įmanomais būdais remti taikos procesą artimuosiuose rytuose. Mes suprantam ir tą liūdėsi, kuris kyla dėl to, kad taip vyk, tai vyksta taip lietai. Netrukus jau bus kalėdos, o tiek daug pasaulio šalių ir šiame regione taip pat ir toliau kenčia nuo nemalonių dalykų ir mes tikrai to nenorime. Obamos entuzijazmas galbūt irgi galėtų šiek tiek padėti diskutuojant toliau taikos klausimais. Manau, kad ES turi bendradarbiauti su Junktinėmis Amerikos valstijomis, sprendžiančios konfliktus. Uh, Reikia, kad mūsų pozicija būtų nuosaiki ir būtų, mes nešokinėtumėm nuo vienos pozicijos prie kitos. Taip pat džiaugiuosi dėl to, kad jūs parodėte gana mm, didelę vienovę šiais klausimais, kad pareiškite, jog mūsų išvados yra nuoseklios ir mm, manau, kad jomis remiantis ES galės dirbti ir toliau. Manau, kad mūsų institucijoms reikia bendradarbiauti, sprendžiant tokius opius klausimus. ES tikrai prisidėjo prie to, kad pagerintų palestiniečių socialinės e, ir, gyvenimo, ir ekonominės gyvenimo sąlygas vakarų krante. Mes, žinome, apskritai remiame idėją, kad palestiniečiai turėtų savo nepriklausomą valstybę, bet tam dar reikia daug labai padaryti. Mm, ir palestiniečių išsvedavimo organizacijos tikslas yra nepriklausoma Palestina ir mes tą idėją remiame. Vis dėlto reikia tarpininkauti tarp konfliktuojančių šalių ir stengtis atsižvelgti į visas problemas atskiromis priemonėmis, sukurti kažkokius faktus mes negalime. Ir negalime to toleruoti, kai tai daro kitos šalis. Reikia įtraukti ir Libijos, e, ir kitų arabų pasaulio šalių dalyvavimą ir jų interesai taip pat turi būti atspindimi sprendime. Džiaugiuosi, kad jūs matote mūsų darbo prasme ir džiaugiuosi mūsų ateities bendradarbiavimu. Ačiū, ponė Malmström. Dabar komisijos vardu pasisakys ponė Aštas. Dėkoju, pirmininkė. Na, tas klausimas, kurioje vietoje aš sėdžiu, turbūt bus dar nekarta užduotas. Aš sėdžiu čia, todėl kad tarybos atstovai sėdi ten priešais mane. Nežinau, galbūt jums reikia naują kėdę man pastatyti tam tikrų atstumų, nes turbūt visuomet pateksiu bėdą, kai tik atvyksiu čia ir dalyvausiu diskusijose. Bet man tikrai džiugu dirbti kartu su Cecilija. Kuo šokiruoja mane diskusija, kuri ką tik vyko? Na, didžiaja dalimi egzistuoja, matau, egzistuoja toks bendras įstikinimas, kad mes turime siekti dviejų valstybių sprendimo. Taip pat matau, kad visi labai aistringai išsako savo nuomonę, ypač ponas Daros ir tie parlamento nariai, kurie patys nesnai grįžo iš vizito vietoje, kurie matė, kokia yra padėtis. Kas svarbu tarybos išvadose? Svarbiausia, kad jos labai aiškios. Jos man aiškiai parodo, kur turime eiti ir kaip. Dar vienas aiškus dalykas, už kurį dėkoju pirmininkaujančiai šaliai, yra tai, koks pyktis egzistuoja šiame parlamente, pyktis dėl to, kad niekas nejuda iš vietos, kad mes neveikiam, kad mes nieko konkrečiai nedarome. Tačiau noriu pabrėžti, kad visų jūsų nuomonės dėl kiekvieno niuanso, dėl kiekvienos detalės man asmeniškai yra svarbios, nes tos detalės padės man laviruoti tarp įvairiausių pozicijų ir dėti priekį. Dabar akivaizdžiai svarbu, kad visų pirma reikia spręsti politinius klausimus. Tai yra, kokius santykius palaikysime. Aš kol kas tik pradedu savo kelionę ir todėl ši diskusija man yra ypatingai svarbi, svarbios jūsų nuomonės. Iš šios diskusijos pasimokiau, kad kvartetas visų pirma turi parodyti, kad jie gali vėl įsitraukti aktyviai į diskusijas. Jau kalbėjau ir su ponu Blair, kalbėjau su ponė Clinton. Ir tikrai labai svarbu, kad jei norime siekti sėkmės, kad turime atgaivinti tą kvartetą ir jo pastangas. Toliau kitas dalykas e, klausimai pačiame regione, tie platesni klausimai e, dėl kitų šalių, kurias turime įtraukti į diskusijas. Turbūt svarbiausia atsakyti klausimą, ką pati ES gali padaryti. Ir grįžtu prie tų praktinių svarbių dalykų. Daugelis kolego apie tai kalbėjo, klausė, kaip yra su Junktinės karalystės ženklinimo gairėmis, kaip yra su pačia ataskaita, ar ji yra pakankama, ar turinys geras, ar visos gairės, visos rekomendacijos svarbios, ar ne ir taip toliau. Turime viską apsvarstyti, tačiau turime aiškiai parodyti, kokia yra praktinė parama. Aš jau sakiau, kad trūksta 12 tūkstančių mokymosi klasių Palestinoje, trūksta kitų dalykų. Turime aiškiai parodyti, kaip praktiškai mes padėsime, kaip stiprinsim institucijas, kaip stiprinsim teisės viršenybės principą gyvendinimą. Turime įsitraukti procesą ir dirbti ten, vietoje. Turime keisti, realiai keisti padėti tiem žmonėm, kurie ten turi gyventi kiekvieną dieną, kuriem reikia mūsų pagalbos. Tai yra svarbiausias praktinė prasme dalykas, kurį aš norėsiu padaryti. Galiu viską apibūdinti taip. Mes tikrai turime didžiulį potencialą nuveikti ir politinius darbus, ir ekonominius. Aš norėčiau šiuos du dalykus apjungti ir rasti būdą sustiprinti mūsų pastangas sustiprinti dabartinį mūsų darbą, suteikti daugiau funkcijų ir aktyvumo kvartetui ir apjungti tarybos komisijos ir parlamento pastangas, sujungti visą tai vieną, tam, kad realiai praktiškai duotų kažkokių rezultatų. Juk galiausiai sprendimas priklausys ne nuo mūsų, o nuo dviejų konflikto pusių. Tačiau einant prie to galutinio sprendimo, mes visi turime sunkiai padirbėti, turim prisidėti. Ir tiek komisijos vardu, tiek tarybos vardu sakau, kad ir iš jūsų tikiuosi, kad jūs dirbsite aktyviai to tikslo vardan. Dėkoju. Tuo baigsime diskusijas šiuo darbo atvarkės klausimu. Kitas darbo atvarkės klausimas yra žodiniai klausimai dėl ribojamųjų priemonių darančių poveikį asmenų teisėms įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Pradėsime diskusijas, išklausysime.